bankams bankrutuoti. Ką komisija mano apie bankų susijungimus ir koks galėtų būti to poveikis finansiniam stabilumui? Ačiū, ponė Gil. Toliau EKR vardu Bernta Liukė. Pusantros minutės. Frau Präsidentin. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, eurozonoje yra rimta problema dėl neveiksnių paskolų. 600 milijardų eurų ar net daugiau, nes daug kas yra paslėpta įvairiose priemonėse tų paskolų. Ir mes čia diskutuojame apie sprendimus, kurie, kuriais neišsprendžiama problema. Mes kalbame apie teisėkuros priemonę kuria visai neįsprendžiama problema eurozoboje, eurozonoje, kada visos sukauptos neveiksnios paskolos per euro krizę, per e, valstybių krizę, paprasčiausiai ta priemonė neišsprendžiama problema. Nes mes kalbame apie paskolas nuo to momento, kai įsigalios teisės aktas. Nekalbame apie tas paskolas, kurios taps neveiksniomis 19 metais. Jos bus neapimamos. Bus taikomas trijų metų laikotarpis prieš taikant pirmasias nurašymo priemonės. Tik tai 22 metais mes pradėsime spręsti neveiksnių paskolų, kurių dar nėra kol kas problemą. Tai reiškia, grėsmę bankų stabilumui, finansiniam stabilumui ir šiuo teisės aktu visiškai nebus išsprendžiama problema. Tai tik tai pavyzdys, kaip politikai patys savo tapšnoja per petį, džiaugdamiesi, kad problemą išsprendžia, bet tai yra visiškai šio parlamento žlugimo pavyzdys. Dėkoju. Kiitos, edustaja Luke. Sitten... Dėkojame ponui Luke. Toliau Alde frakcijos vardu kalbėjęs ponas Tremosa Il Balsels. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbimas e, komisijos nariai Dombrovski, e, sveikinu Jūs parlamente. Kalbant apie e, šią temą, abu, ko pranešėjai, dirbo labai intensyviai, tačiau mes norime visų pirma padėti tiems šiais pasiūlymais, kurie labiausiai nukentėjo dėl e, aptariamų problemų, todėl kad žmogiškoji dimensija čia yra pati svarbiausia. Kai kurie e, asmenys nukentėjo todėl, kad ES e, teisės nuostatos nebuvo tinkamai įgyvendintos valstybėse narėse mokėjimai vėlavo, netinkamai buvo apsaugoti vartotojai, buvo problemų su e, hipotekinėmis paskolomis. Ir jeigu bendrijos teisės įgyvendinimo aspektai nebus gerinami valstybėse narėse, tai gali e, kilti per ateinančius metus netolimoje ateityje taip pat rimtų problemų ir galbūt gali iš naujo kilti ekonominė, finansinė krizė. Todėl e, tinkamas įgyventinimas yra esminės svarbos. Tai reiškia, kad turi būti laikomasi mūsų vertybių. Europos e, parlamentas negali leisti savo klysti, priimdamas tokias ar kitokias nuostatas. Taip pat e, turi būti numatytos tinkamos skatinimo priemonės, kad e, nebūtų blogų paskolų, nes tai mums tenkanti atsakomybė. Dėkuoju. Dėkuoju ponai Tremosai Balsels, ponas Urtasun Žaliųjų frakcijos vardu. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mūsų frakcija mano, jog neveiksnios paskolos turi būti mažinamos, jų skaičius turi būti mažin, mažinamas, todėl kad e, dėl jų gali kilti finansinio nestabilumo problemų. Tačiau turi būti taikomi du kriterijai. Visų pirma, finansinės institucijos turi elgtis atsakingiau, kuomet jos teikia paskolas. Tad turi būti taikoma daugiau reikalavimų toms paskoloms ir taip pat Antras aspektas turi būti e, apsa, apsaugoti e, vartotojai, todėl kad šių problemų sprendimas neturi vykti socialinės rūpybos sąskaita, kaip tai buvo Ispanijoje. Būtent taip mes žiūrime šitos dalykus. E, mes nepatenkinti tuo mums pateiktų reglamentu ir esame nepatenkinti dėl šių priežasčių. Visų pirma, siūlomos nuostatos yra pernelyg gausios. Komisijos e, siūlo, kad e, e, paskolos būtų gražinamos po aštuonių metų. Čia buvo remiamasi Centrinio banko rekomendacijomis, taip pat yra rekomenduojama, kad po trijų metų e, pernamo laikotarpio šios nuostatos turėtų būti įgyvendinamas. Jūs e, siūlote, kad e, šios nuostatos apims tik tai tas paskolas, kurios e, bus suteiktos po balandžio pirmos dienos. Ir mūsų šitie dalykai netenkina, nes jeigu dėl šito klausimo mes vėl bandysime pasitelkti didžiąją koaliciją, tai nieko gero nežada. Dėkuoju ponui Urtasun. Mat ką tik guė vardu. Nėra jokių argumentų, kurie leistų paremti komisijos pasiūlymą. milijonai e, eurų ar dolerių patenka į nereguliuojamų e, šešėlinių bankų rankas. Problema yra paklausos nebuvimas ekonomikoje. Mes turime visų pirma galvoti apie vartotojų apsaugą. Tačiau tas paketas, kuriuo yra skatinami bankai, turi patraukti daugiau vartotojų. E, tai, kas siūloma galų e, gale, gali sukelti būsto krizę, nes neveiksnios paskolos gali kelti rimtų problemų Airijoje ir paskui tas problemas gali kilti visoje e, Europoje. Iš principo sąlygos yra tokios, jog e, bankai galės pelnytis vartotojų sąskaitą. Mes manome, kad e, tos priemonės tik tai padės šešėliniams bankams, bet viskas bus daroma piliečių šeimų sąskaita. Dėkuoju. FDD frakcijos vardu ponas Marko Valį. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš asmeniškai ir mano frakcija esame labai sunerimę dėl šitų siūlomų e, priemonių, dėl neveiksnių paskolų. Visų pirma, todėl, kad poveikio vertinimas nebuvo atliktas, o žinome, kad šitie dalykai turi pasiekmių ir Europos piliečių gyvenimui, ir nekilnojamo turto rinkai. Tad, e, siekiant užtikrinti tinkamą valdymą bankų lygmenių, gali būti einama ir spekulacijų e, keliu. Ir e, kai kurie bankai gali norėti įsigyti tų neveiksnių pozicijų ir spekuliuoti ir tuomet e, kai kurių piliečių likimas gali atsidurti tų spekuliuojančių bankų e, rankose ir taip pat dėl išvestinių produktų gali kilti e, e, rizikos ir todėl mes su labai dideliu nerimu laukiame šių dalykų įgyvendinimo. Dėkoju. Dėkoju ponui Vadė, N e frakcijos vardu, ponas Zel Zelstra. Ačiū, pir... Ačiū pirmininkė. Šis pranešimas yra rinkų, kapitalo rinkų sąjungos dosie dalis. Niderlandų mokslininkai savo paskutinėme pranešime sako, kad rizikos dalymasis dar, dar tik tai labiau sustiprins nestabilumą, finansinės sistemos nestabilumą, kuris kyla dėl pernelyg didelio paskolų skaičiaus, bet lygiai taip pat dėl finansinių institucijų problemų. Niderlandams ši mokslininko taryba labai svarbi, man atrodo, kad pranešėjas irgi tai žino. Taigi dabar, gerbiama pirmininkė, kyla, kyla klausimas, kodėlgi dabar uh, pranešėjas, nepaisant to, prie, priešingos nuomonės e, laikosi. Ačiū dabar žodis ponui e, Funtulis. Deja, komisija iš banko, ne iš vartotojų perspektyvos šį klausimą svarsto. Aišku, bankai yra svarbus ir jų sugriovimas turės rimtų pasiekmių piliečiams ir apskritai valstybėms narėms. už tai atsakingi žmonės turi susimokėti, bet čia ko gero bankai e, taip pat kalti, nes nesakingai dalyja paskolas. Ir štai dabar kilus finansiniai kriziai žmonės rizikuoja viską prarasti, net ir savo namus. Piliečiai kurie susiduria su įsiskolinimo problemomis, turi būti apsaugoti, jų būstas turi būti apsaugotas, jiems turi būti suteiktos galimybės apsaugoti e, savo nuosavybę. E, ypač turi būti pažeidžiamos e, visuomenės grupės apsaugotas. Pirminkė klausė, ar buvo vertimų, problemų su vertimu į vokiečių kalbą. Atrodo, kad nebuvo vertimo į vokiečių kalbą. Atrodo, problema išspręsta, tikiuosi. Taigi galite kalbėti toliau. Kolega, galite tęsti pasisakymą. Taigi kitas kalbėtojas Kostas Mavridės. Prašau, dvi minutės jums. Dėkoju pirmininkė. Neveiksnios paskolos yra rimta europinė problema. Šis tekstas yra žingsnis problemos sprendimo link. Čia bandoma veiksmingai mažinti neveiksnių paskolų skaičių, bandant išvengti neigiamo poveikio realiai ekonomikai ir skolininkams. Viskas iki šiol skamba gražiai, tačiau yra keletas dalykų, kuriuos reikėtų paminėti. Skolininkų apsauga bankas iš esmės yra stipriojo pozicijoje, o vartotojas arba skolininkas yra silpnesnysis, kaip kad tai nurodyta direktyvoje, o tai reiškia, kad mes, ES, ES komisija turi imtis veiksmų tam, kad e, būtų išnagrinėti skundai susijęs su direktyvos neįgyvendinimu. Pavyzdžiui, Kipre mano minėta direktyva nėra tinkamai įgyvendinta. Kitose, kai kuriuose valstybėse narėse ji taipogi nėra tinkamai įgyvendinta. Toliau, e, rizikos dalymasis. Kolegai, kuris apie tai kalbėjo, pritarčiau, tai yra logiška, tačiau kai kurių valstybių narių argumentai tai sulygina su trečiuoju ramščiu ir nėra numatomų visiškų garantijų už indėlius. Kol nėra indėlių garantijos, negalime kalbėti apie realią sąžininką konkurenciją tarp valstybių narių bankų. Na ir galiausiai paskutinis aspektas. Visai neseniai Kipre mokslininkų taryba pateikė išvadą, dėl Kipro banko žlugimo dėl neveiksnių paskolų. Kokiagi buvo ta išvada? Sakoma, kad paprasčiausiai buvo problemų Kipro e, valdžios institucijose, o nieko netgi nebuvo pasakyta apie ES čia. Ačiū, ponė Mavridės. Kitas kalbėtojas, kolega Ožog. Gerbiama pirmininkė, ponios ir ponai, ES finansinės institucijos padarė didelės pažangos, kas dėl jų portfelių kokybės. Ir lygiai taip pat e, blogų paskolų skaičiaus e, prasme. Tam, kad nebūtų tokių paskolų sukaupiama daug ateityje, reikia papildomų priemonių. Būtent todėl Lenkija džiaugiasi šiuo teisėkuros pasiūlymu. Tačiau taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du aspektus. Pirmiausia, tas visuotinis požiūris, kurį šiandien numatome, neatsižvelgia į specifiškumą konkrečių valstybių narių. Pavyzdžiui, į e, teisingumo procesų ilgį. Taip pat reikėtų numatyti ir poveikio vertinimą. Reikėtų pažiūrėti, kiek ir kaip tai paveiks įmonės, šeimas ir pačią valstybę narių ekonomiką. Dėkoju. Dėkoju ponui Ožog. Dabar žodis kolegai Dimitris Papadimulis. Dėkoju pirmininkė. Be jokios abejonės turime mažinti blogų paskolų e, kiekį 600 milijardai eurų. Tokia jų vertėtų neveiksnių paskolų. Tačiau kartu reikia apsaugoti vartotojus nuo spekuliantų. Ir čia komisijos pasiūlymas nepakankamai tai e, numato. Lygiai taip pat nei EPP ir socialistų pasiūlių kompromisas to nenumato. Jeigu mes norime sveikos finansų sistemos, turime užtikrinti, kad nebankiniai veiklai būtų taikomos tos pačios skaidrumo taisyklės. Čia vėlgi šiame pasiūlyme apie tai nekalbama, būtent todėl mes negalime pritarti tokiam pasiūlymui. Be to, mes esame prieš problemos sprendimo būdą. Nuolat teikiamos ataskaitos. Pone Delangė, jūs jau ketverius metus dirbate su Edis. Vis vėluojama, vėluojama, vėluojama, nieko nepadaryta, kadencijos pabaiga artėja. Galbūt rizika buvo sumažinta, tačiau rizikos e, dalymasis e, nei per centimetrą nepajudėjo. Komisija siūlo, ECB tam pritarė, parlamentas irgi, bet nieko daugiau nepadaroma. Jeigu tai bus ir toliau atidėliojama, tai tas teisės aktas visiškai neprasmingas bus nepakankamai ambicingas ir per vėlai teikiamas pasiūlymas, todėl mes negalime tam pritarti. Ačiū ponui Papadimulus, dabar žodis kolegai Zarianno Pulus. Minutė. Sirizos e, vyriausybė sutiko su tam tikrais e, mokestiniais e, pasiūlymais įmonėms. Jau ištisus e, metus e, taikomos nuolaidos įmonėms, o pirmasis būstas prasiskolinusių žmonių visiškai neapsaugomas yra. Tik bankai ir fondai gali priimti sprendimus dabar. Neveiksnios paskolos kurios negražinamos per metus, kas bus e, su tokiomis paskolomis, bus ir daugiau tų neveiksnių paskolų. Euro grupė visiškai nieko nedaro tam, kad situacija būtų tobulinama. Nuolat pagalbos ranka tiesiama stambiajam kapitalui įvairaus pobūdžio priemonėmis. Tai yra reakcinio pobūdžio politika. Reikia skolininkus tiksliau pasiskolinus žmonės, pasiskolinus žmonės apsaugoti, o ne bankus. Reikia saugoti darbuotojų šeimas, reikia nutraukti tokią praktiką. Ačiū ponui Zarienopulus. Dabar žodis ponui Franculicai. Ačiū ponė pirmininkė, brangus kolegos, komisarė. Visapimančios strategijos sukūrimas siekiant išspręsti neveiksnės paskolas yra esminis sąjungos tikslas siekiant atsparumo finansinėje sistemoje. Sprendžiant neveiksnės paskolas ir jų problemas, suprantame, kad pirminė atsakomybė tenka bankams ir valstybėms narėms. Tačiau akivaizdi ir sąjungos dimencija siekiant sumažinti e, daug susikaupusių neveiksnių paskolų, siekiant užkirsti kelią naujų susikaupimui ateityje ir siekiant užkirsti kelią sisteminės rizikos, rizikos kilimui bankų sektoriuje. Aš galvoju, kad integruota finansinė sistema leis e, padidinti ES e, ir pinigų sąjungos atsparumą, tuo pat metu sumažinant e, rizikos paskirstimą vieš, viešajam sektoriui. Ir tai mes galėsime padaryti pakeisdami egzistuojančius reikalavimus kapitalui. Dėkoju. Dėkojame kolegui Fransulikai. Toliau ponas paketas, minutė. 740 milijardų eurų. Tai yra milžiniška suma. Tai yra tos neveiksnios paskolos susikaupusios per dešimtį metų po finansinės krizės. Tos paskolos vis dar bankų balansuose ir turi rimtų padarinių. Italijoje tai kelia rimtų problemų. E, sausio mėnesį vienas Italijos bankas su labai rimtomis problemomis susidūrė dėl tų paskolų. Mes kalbame apie tokius be kita ko ir Makrono pasiūlymus dėl Europos indėlių garantijų sistemos ir panašiai, bet visos valstybės narės turi išvalyti savo bankų balansus ir tą reikia daryti ne paliepus centrui. Dėkojame ponui Paketui. Toliau kalbės ponas Liberatskis minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė Dombrovskė, iš tikrųjų mes kalbame apie problemą, kuri e, daro neigiamą poveikį tiek bankams, tiek ir tiems, kurie ima paskolas. Viskas nėra taip jau paprasta. Mes kalbame apie kompetencijų paskirstimą. Bankai ir rizikos pozicijos ir paskolų ėmėjai. Tai nėra homogeniška masė. Labai daug yra skirtumų. Tai yra susiję be kita ko ir su vartojimo kreditais, investicijų kreditais ir kitomis kreditų formomis. Tad labai svarbu, kad neveiksnių paskolų dalis būtų sumažė, būtų sumažinta tam, kad pasiektumėm didesnį finansų rinkos stabilumą. Tačiau reikia turėti galvoje ir esminius dalykus, būtent kredito rizikos vertinimą ir rizikos poveikį finansų sektoriui. Bankai turi saugotis, tačiau tuo pat metu turi būti suteikiamos galimybės investuotojams gauti kreditus. Dėkoju, ponė Liberatski. Kolegas Marijas, prašom. Ačiū. Mūsų svarstoma tema ir tai, ką ji reiškia, kalbant apie finansų krizę. Mes matome, kad Graikijoje buvo daug skolinta, buvo gelbėjami kreditoriai E, buvo mėginama išsaugoti tuos, neveik, tas neveiksnės paskolas. Tiesiog vyriausybė, Graikijos ir Rizos vyriausybė susitaikė su neveiksnėmis paskolomis. Vienintelis sprendimas būtų toks - numatyti gelbėjimo fondą tiems, kurie superka tokias neveiksnės paskolas. Ir šią, šį pasiūlymą mes jau teikėme prieš porą metų. Mes e, turėtumėm baigti pardavinėti iš varždytinių būstą. Apie tai reikia kalbėti ir priešrinkiminėje kampanijoje, nes Graikijoje galime eiti tikrai kitų kelių. Dėkojame kolegai Marijas. Dabar eisime prie spontaniškų pasisakymų. Du kolegos paprašė žodžio. Abiejų kolegų išklausysime. Kolega Stojevskis, prašom. Ačiū. Mes kalbame apie milijardus eurų, apie kreditus, kurie nebus sugražinti. Ir galbūt kol kas šis fenomenas nėra toks skausmingas, kadangi ekonomika kyla. Visai kitomis aplinkybėmis būtų viskas žymiai sudėtingiau. Šiuose diskusijuose reikia suprasti, kad yra teisinių spragų ir yra sisteminių galbūt problemų. Ir kodėl visą tai kyla, o galbūt problema yra bankų sektorius. Galbūt problemos išdava yra sąmoningi veiksmai, kurių ėmėsi juridiniai asmenys. Mes kartais kalbame apie teroristų e, finansavimą, apie bitkoinus ir panašius dalykus. Bankai, jų veikla yra nepaprastai plataus spektro spektro. Tad šios kadencijos pabaigoje mes turėtumėm pasistengti išspręsti problemą, bet prieš tai reikėtų labai aiškiai nustatyti diagnozę, problemos priežastį, o taip pat ir problemos mastus. Dėkojame ponui Zdrojevskijui. Ir galiausiai kolega Epidedėjus, prašom, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Bankai yra svarbi makroekonomikos dalis. Dėl to logiška daryti viską tam, kad bankai išliktų, kad galėtų teikti paskolas, tam, kad būtų kūriamos užimtumo galimybės piliečiams. Tačiau šis objektivus tikslas neturėtų reikšti, jo gelbėjam bankus už bet kokią kainą. Tai reiškia, kad mes turime turėti galvoje ir tuos, kurie ima paskolas ir jeigu jie atsidura, atsiduria sudėtingoje situacijoje ir negali sugražinti paskolos, tai yra problema, kuri egzistuoja visoje Europoje. Ypatingai mastą, tragiškais mastais ši problema pasireiškia Graikijoje dėl ekonomikos krizės, dėl įvairių a, aplinkybių asmenys negalėjo sugražinti paskolų ir tos paskolos tapo neveiksniomis. Ir tie žmonės e, neteko savo namų. E, vienas 40-metis prieš porą dienų nusižudė dėl to, kad jį kreipėsi bankas siekdamas e, jo namus konfiskuoti. Tad mes turime apsaugoti šiuos žmonės, apsaugoti jų būstą ir sudaryti visas galimybės, kad jie sugražintų paskolą. Dėkoju. Ačiū Jums, ponė Epidedėjos O dabar žodis e, suteikiamas komisijos vicepirmininkui Dombrovskijui, prašom. Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiami kopranešėjai, visų pirma, aš norėčiau pasveikinti jūs puikiai atlikus darbą, taip pat padėkoti šešėliniams pranešėjams už darybose atliktą darbą. Noriu pabrėžti, jog ši e, teisėkuros iniciatyva rodo, jog ES yra vieninga ir siekia sustiprinti e, bankinį sektorių, kad jisai būtų atsparesnis e, busimiems sukretimams. Tai yra būtinas aspektas siekiant e, užtikrinti atsparesnę pinigų ir ekonomikos sąjungą ir darant ES stipresnę ateityje. Dėkoju komisijos nariui Dombrovskijui. Dabar išklausysime pranešėjų nu, komentarus. Pone Delangė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti prie dviejų aspektų. Kai kurie kolegos komentavo indėlių garantijų mechanizmą. Noriu grįžti truputį atgal ir priminti, jog e, krizės metu mes e, apklausėme nemažai piliečių ir e, tuo metu mes sakėme, jog turi būti sprendžiamos indėlių garantijos problemos ir e, jog ne vartotojai turi mokėti už viską iškylus problemams, o akcininkai. Tačiau matėme, jog e, kai kuriais atvejais, kai kuriuose valstybėse būtent valstybė vėl tampa garantų ir vėl piliečiams mokesčių mokėtojams tenka už viską mokėti. Komet e, valstybės narės mato, jog taip yra, tuomet jos nelabai palankiai žiūri į e, in, iniciatyvas ES mastu e, spręsti šitas e, problemas. Tad e, problema kyla dėl to, kad yra tam tikrų interesų, nenori, kurie nenori, kad būtų einama šitą rinkmę Europos lygmenių. E, ir pavyzdžiui Italijoje ir kai kuriuose kitose valstybėse narėse dar nėra pakankamos paramos siūlymui pasidalinti riziką. Taip pat e, norėčiau atsakyti ponui Zilstra, kuris elgėsi taip pat kaip Naželas Faražas. Jisai pasisakė ir paskui išėjo iš salės, jis mano, uh, E, kad šios teisėkuros priemonės nėra pakankamai veiksmingos, pakankamai stiprios. Jisai yra e, Olandas. Ir e, kaip savo valstybės atstovas jis mano, kad e, mes turime būti daug ambicingesni, tą patį sakė ir vienas Italijos e, kolega. Mes e, žinome, kad ponas Zeistra darybose dalyvavo tik tai kelias minutės ir jo prisidėjimas prie šitų problemų sprendimo buvo artimas nuliui. Viskas yra paprasta. Arba e, jūs dalyvaujat normaliai tame procese, arba ir tuomet galite pasisakyti, arba jeigu taip nėra, tuomet e, jūs turite tik patilėti. Dėkuoju. E, antras e, kopranešėjas yra ponas Goltieri. Prašome žodis jums. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad šita diskusija parodė, jog e, iš tikrųjų mes patvirtiname labai subalansuotą pasiūlymą. Išgirdome propagandos ir iš vienos, ir iš kitos pusės, kas, kai kas sako, kad tos nuostatos yra pernelyg reiklios, o kolegai Valį noriu pasakyti, kad reikia elgtis rimtai. Visi žino, jog šitas tekstas, šitas e, pasiūlymas truputį susilpno komisijos pasiūlymą. Todėl e, nereikėtų mūsų kaltinti, kad e, mes parengėme per nelik kietą tekstą. Tai yra grinai propagandiniai kaltinimai. Taip pat, e, kolegė Dilangė, norėčiau pasakyti taip, mes matėme, kaip tie jūsų minėti kolegos pasisako ir, aišku, per dėrybas galbūt reikėjo jiems elgtis taip pat truputį ryštingiau, tada jie gal mus mažiau kaltintų, kad mes pernelik e, e, minkšti buvome. Aš manau, kad šitie dalykai buvo pakankamai jautrus ir sunkus ir mes per trumpą laiką sugebėjome išspręsti iškilusias mums e, e, problemas ir uždavinius ir aš manau, kad šis įsiekuros pasiūlymas yra vienas iš tų, kurie rodo, jog tais atvejais, kuomet iškyla problemų ir, ir, ir kuomet mes tokiais atvejais matome pasiekmes realiai ekonomikai, tad tokie būtent pasiūlymai ir leidžia sumažinti ir e, riziką, ir tas e, pasiekmes, ir išsaugoti finansinį stabilumą, ir apsaugoti e, E, piliečių interesus, apsaugoti mažas ir vidutinės įmonės ir, ir, ir kitus skolinimosi subjektus. Tad viena vertus yra užtikrinama geresnė priežiūra, kita vertus yra atgrasančios priemonės, dėl kurių neveiksnių paskolų e, kiekis turėtų mažėti ir e, tuo būdu yra taikomas tvarios priemonės, kurios mažina neigiamą neigiamas pasiekmes realiai ekonomikai. Norėčiau padėkoti kolegoj Delangė ir visiems kitiems e, kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Taip pat norėčiau padėkoti tarybai, kuri labai greitai padėjo mums organizuoti e, trišalius e, dialogus. Gal jie buvo patys greičiausiai visoje e, istorijoje ir tuo būdu mes labai greitai atlikome darbą. Dėkuoju ponui Gualtieri. Manau, kad e, galime jau užbaigti diskusiją šito klausimu. Balsuojama bus rytoj. Kitas darbo tvarkės punktas yra Silva Pereira ir Manka pranešimas e, Europos valiutos fondo įsteigimas. Visų pirma, išklausysime pranešėjus. Pirmiausiai Pedro Silva Pereira, keturias minutės. Pone pirmininkė. Mėly kolegos, Europos e, stabilumo mechanizmas yra vienas iš e, svarbiausių ramščių reformuojant Europos pinigų ir e, ekonominę sąjungą. Tai yra būtina grandis tam, kad uh, būtų atremami iššūkiai eurozonoje iškylus finansinėms krizėms, o silpnosios pusės tokių krizių metu pasirodė labai aiškiai. Aš norėčiau padėkoti ko pranešėjai Vladimirui, Vladimirui Manka už puikų bendradarbiavimą pastaraisiais mėnesiais. Taip pat norėčiau padėkoti įvairių frakcijų šešėriniams pranešėjams už puikią bendradarbiavimo dvasę, kuri įgalino mus pasiekti greitai ir labai gerą rezultatą. Kalbant apie vidurinės trukmės ir ilgalaikę perspektyvą, Europos parlamentas labai aiškiai pateikė savo matymą, kaip e, Europos stabilumo mechanizmas turi būti integruotas į bendrijos teisę tam, kad e, šis mechanizmas taptų tikra ES institucija, kad būtų užtikrinamas bendrijos valdymas ir kad Europos parlamentas galėtų e, užtikrinti demokratinę kontrolę. Mes e, pasisakome už stabilumo mechanizmo reformą ir už e, tarp vyriausybinės sutarties peržiūrą. E, kai kas e, mano, kad e, kol kas dar negalime pavadinti tos naujos institucijos Europos valiutos fondų, todėl kad tai keltų tam tikrą sumaištį. Tačiau aš manau, kad mes turime užtikrinti visų pirma Europos demokratinę kontrolę šioje srityje, taip pat turime pasirašyti bendradarbiavimo užtikrinti, kad būtų pasirašytas bendradarbiavimo protokolas tarp abiejų e, institucijų. Mes siūlome netgi eiti toliau, mes siūlome, kad stabilumo mechanizmo direktorius būtų renkamas čia Europos parlamente. Taip pat mes e, siūlome stiprinti mechanizmo vaidmenį tam, kad e, būtų labiau užtikrinamas finansinis stabilumas, kad geriau būtų atsilaikoma finansiniams e, sukretimams ir kryžio atveju ir kad būtų e, stiprinamas makroekonomin, stiprinama makroekonominė priežiūra. Mes e, taip pat manome, kad palyginus su Tarptautiniu valiutos fondu turi būti užtikrinama, užtikrinama didesnė autonomija šiai institucijai nes tai prisidėtų prie bankų sąjungos kūrimo. Mes žinome, kad e, euro reforma išeina už šitų ribų, tačiau stabilumo užtikrinimas yra labai svarbus ir būtinas etapas ir mes tikimės, kad taryba išgirs Europos parlamento poziciją ir pasiūlymus ir kad bus įmanoma toliau daryti pažangą šitais klausimais. Dėkoju e, pranešėjui. Antrasis pranešėjas yra Vladimir Manka. Žodis jums keturioms minutėms. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos vicepirmininkė. Mėlyi kolegos, žmonės prisimena, kaip buvo teikiama finansinė pagalba Graikijai Graikija turbūt labiausiai nukentėjo iš visų valstybių nuo e, finansinės krizės. Tas laikinas mechanizmas, kuris buvo, e, apie kurį čia siūkasi e, kalba, dabar yra paverčiamas nuolatiniu mechanizmu nes e, valstybės tokios kaip e, Graikija, Kipras, e, Airija, Ispanija prarado labai daug per, per, per krizę. Struktūrinės reformos ir kitos priemonės leido sustiprinti šių šalių ekonomikas, ir ne tik tai eurozonoje, bet ir už eurozonos ribų. Dabar mes matome, kad e, Airijos ekonomika auga e, greičiausiai, Ispanija taip pat pasiekė rekordinį eksporto e, lygį, Graikija taip pat jau e, įgyvendino pačias skausmingiausias reformas ir jai dabar nebereikia pagalbos e, programos. Graikija gali skolintis tarptautinėse e, rinkose jau Graikijoje dabar kūriami e, šimtai ir tūkstančiai darbo vietų ir auga ekonomika. Reitingų agentūra prieš keletą dienų padidino Graikijos reitingą iki B1 ir ši agentūra mano, kad tos reformas, kurios yra įgyvendintos, pasiteisina ir e, e, rizika, kuri buvo kilusi anksčiau, visą laiką mažėja. nes e, Graikijos problemos 2011 ar 2012 metais prisidėjo ir prie mūsų Slovakijos vyriausybės e, e, atsistatydinimo tuo metu. Tad nuo pat Europos stabilumo mechanizmo sukūrimo pradžios mes matėme, jog iškildavo problemų reaguojant į e, finansų sektoriaus problemas. Todėl tie pasiūlymai, kurie yra pateikti dabar, prisideda prie geresnio, veiksmingesnio šitų problemų e, sprendimo ir prie finansinės sąjungos sukūrimo. Labai e, svarbu, kad šiame procese taip pat atsispindėtų ir nacionalinių parlamentų pozicija nes e, turi būti užtikrinama parlamentinė kontrolė, taip pat Europos parlamentas turi užtikrinti demokratinę e, kontrolę, taip pat audito rūmai turi atlikti savo vaidmenį šiame kontekste. Europos stabilumo mechanizmo reforma turi užtikrinti galimybę valstybėms e, narėms imtis prevencinių priemonių prieš iškylant rimtoms problemams e, e, finansinėje plotmėje. Taip pat šiais pasiūlymais yra siekiama didinti socialinę ir ekonominę konvergenciją euro zonoje bei mažinti rizikos faktorius. Šis mechanizmas taip pat turi būti taikomas ne tik tai eurozonos valstybėms, bet visoms valstybėms narėms. Mėly kolegos, aš manau, kad mūsų bendros pastangos prisidės prie to, kad bus daugiau užtikrintumo ir daugiau e, saugumo bei savinumo, ne tik tai eurozonoje, bet vis, visoje Europos Sąjungoje. Dėkoju, ko pranešėjai ponui Manka, dabar žodis vice, komisijos vicepirmininkui ponui Dombrovskijui. Madam Chair. Gerbiama pirmininkė, gerbėmėjai parlamento nariai. Europos parlamentas nuolat ėmėsi lyderio vaidmens gilinant ekonominę ir pinigų sąjungą. Parlamentas taip pat rėmė komisijos pasiūlymus stiprinti architektūrą šios sąjungos. Šiandieninės diskusijos e, dėl Europos e, valiutos fondo yra kitas šio darbo žingsnis. Norėčiau padėkoti komitetams, pranešėjams, Zalaperera ir Manka, taip pat šešėliniams pranešėjams už darbą su šiuo dosie. Taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir panaudoti, padėkoti tiems, kurie per ankstesnius metus prisidėjo prie ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo. Komisija džiaugiasi tuo pranešimu ir pritarė pagrindiniams mintims jo. Taip pat remiame Europos parlamento pasiūlymą įtraukti Europos stabilumo mechanizmą į Europos teisinę sistemą. Kaip žinia, nuo 2012 metų e, jo sukūrimo po krizės iš karto Europos stabilumo mechanizmas tikrai nekarta pasiteisino. Jo įtraukimas į ES teisinę sistemą ne tik tai institucinę sąrangą sustiprins, bet taip pat padidins mūsų atskaitomybę europiniam ir nacionaliniams parlamentams. Taip pat tai padidintų ir skaidrumą, kurį jūs minėjote savo pranešime. Kitas svarbus dalykas yra tai, kad valstybės narės turi laikytis bendrųjų taisyklių ekonominės valdysenos tam, kad e, būtų užtikrinta, kad ESM nepersidengtų, kompetencijos nepersidengtų su kitų kompetencijų, institucijų kompetencijomis. Džiaugiuosi e, kad iki 20 metų bendras rezoliucijos fondas ir apsidraudžiamoji priemonė buvo numatyti. Na ir galiausiai Europos valiutos e, fondo srityje ECB e, ir e, parlamento prieštaravimai buvo išsakyti dėl pavadinimo. Mes neprieštarautume ir ESM pavadinimo palikimui valstybės narės nusprendė peržiūrėti ESM sutartį tarp vyriausybinėme formate. E, šiuo metu šis darbas yra tęsiamas ir, aišku, e, tai turėtų prisidėti prie stipresnės e, pinigų ir valiutų sąjungos. Taip pat numatyti yra ir papildomi instrumentai siekiant išvengti dubliavimuose. Na ir galiausiai e, dar norėčiau e, paminėti, kad buvo bendradarbiavimo susitarimas pasirašytas tarp Europos komisijos ir ESM. ESM turėtų būti e, per artimiausiai progai pasitaikius įtrauktas į e, bendrąją teisinę sistemą. Pirmininkė, ačiū komisijos nariui. Dabar komitetų vardu turėtų pasisakyti kolegos, tačiau nematau kolegos Ivan iš kon biudžeto kontrolės komiteto. Todėl e, nieko nelauku siūlau suteikti žodį AFKO atstovui. Poniai Hubner žodis. Prašau, minutę. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau paminėti e, du svarbius klausimus. Pirmiausiai, ESM e, įtraukimas į Europos teisinę sistemą. Europos parlamentas nekarta prašė nustoti sudarinėti tarp vyriausybinius susitarimus, kurie po krizės pasipylė. Mes turėtume aiškiai nurodyti, kad ESM integravimas į Europos teisinę sistemą turi būti greitai atliktas. Na ir dar esame paveldėtojo to Europos valiutų fondo įtraukimas į bendrąją sistemą e, turėtų e, padidinti skaidrumą, atskaitomybę. Taip pat bus e, siekiama ir kitų teigiamų priemonių siekti. Dėkoju. Kiitokset edustaja Hübner. Ja sitten... Ačiū poniai Hübner. Dabar išklausysime frakcijų atstovus, nuo EPP pradėsime. Vanda Kendelarė, dvi minutės, prašau. Dėkoju pirmininkė, mėly kolegos. Finansinė krizė parodė, išryškino problemas. Mūsų valiutų sąjunga nėra tobula. Bankai susidūrė su problemomis, bankų priežiūros institucijos e, suprato, kad sisteminių problemų rimtų e, katastrofų gali kilti. Valstybės narės e, nebegavo finansavimo tarptautinėse rinkose ir turėjo kreiptis į europinius mechanizmus. Todėl mes sukūrėme ESM, kito sprendimo nebuvo. Tačiau skub, Europos skubos mechanizmas e, turėtų tapti e, be jokios abejonės prieinamų krizės atveju valstybėms narėms. Tačiau ši pagalba neturi, tiksliau ši pagalba turi būti visada prieinama ir šiame fonde visada turi pakakti pinigų tam, kad e, jų prireikų žmonės visada galėtų pasibelsti jų duris. Europa turėtų sugebėti išspręsti realias problemas. Pone Dombrovski, jūs sakėte, kad esate pasirengęs dirbti 7 dienas per savaitę, 24 valandas per parą tam, kad išgelbėtumėte eurozoną. Tačiau reikia laikytis ir tam tikrų sąlygų. Europos Sąjunga, Europos Sąjungos uh, E, ekonominė sveikata, e, pinigų sąjungos sveikata turi būti mūsų prioritetas. Europos valiutos fondo įkūrimas, aišku, yra labai teigiamas dalykas siekiant didesnio atsparumo krizėms. Ačiū. Dabar žodis SND vartu e, poniai Pervanš Berės. Prašau. Ačiū pirmininkė. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas dabar turi progą e, pareikšti savo poziciją e, dėl Europos stabilumo mechanizmo nepaisant to, kad ši diskusija yra strigusi taryboje. ESM mechanizmo sukūrimas yra didžiulė sėkmė. E, tai buvo padaryta tuo metu, kai kai kurioms valstybėms narėms reikėjo papildomų lėšų ir kai jos negalėjo skolintis rinkose. Taigi dabar e, šią sėkmę naudojamasi tam, kad būtų žengtas naujas žingsnis. Tas naujas žingsnis reiškia naują aplinką, kur bus dalymasi rizika. O rizikos mažinimas taip pat naujus etapus e, e, pre, e, perėjo tų vadinamųjų neveiksnių pozicijų ir kitų dalykų. Mes Aišku, būt, norėjome Europos stabilumo fondo, tačiau svarbiausia, kad tas mechanizmas būtų veiksmingas ateityje. Mes norėtume, kad ateityje tuo mechanizmu galima būtų pilnai naudotis tam, kad užtikrintume stabilumą visoje ES ir Europo, eurozonoje tas mechanizmas turi užtikrinti, pateikti mums reikalingas garantijas dėl, e, garan, dėl bankų sektoriaus backstop priemonės. Mes suprantame, kad kai kurios priemonės dar svarstamos e, taryboje, tačiau aš dėl kai ko abejoju. Manau, kad e, tiksliau bijau, kad Europos stabilumo mechanizmo defektai ir toliau išliks. Kai parlamentas su atsitiko dėl e, tarp vyriausybinio pobūdžio mechanizmo, tai buvo padaryta e, skubių aplinkybių e, dėl skubių aplinkybių, o dabar komisija nepageidauja, kad šis mechanizmas būtų įtrauktas į sutartis, nepaisant to, kad parlamentas mano, kad mechanizmo ateičiai tai būtų pats geriausias sprendimas. Dėkoju. Ačiū poniai Bereš, o dabar EKR vardu Ralf Paket. Ačiū pirmininkė. Dėkoju. ESM turi būti įtvirtintas ES teisinėje sistemoje. Finansinės pagalbos teikimas būtų pagrindinis mechanizmo e, pagrindinė mechanizmo užduotis. Tačiau m, mm, aš tam nepritarčiau. Manau, kad tos gelbėjimo operacijos ir paskolų teikimas problemams neišspręs, nes tos paskolos visada kabės virš ES kaip damoklo kardas. Tie gelbėjimai pernelik daug piliečiams kainuoja. Valstybės narės nėra skatinamos protingai veikti. Todėl mes norėtume, kad ESM turi būti e, tarp vyriausybinių lygių įgyventinamas. Būtent valstybės narės to pageidauja. Mes neturėtume galbūt naujų pagalbų čia numatyti, naujų pagalbos priemonių, o greičiau gal daugiau dėmesio teikti prevencijai. Reikalingos biudžeto taisyklės, e, skolų mokėjimo taisyklės. Jeigu kažkas nemoka skolų, reikia žiūrėti, e, kaip tas skolas kitaip sutvarkyti. Aš nemanau, kad e, flamandai dabar turi turė, mokėti už kažkieno e, skolas. Na ir dar neišpirkimo uh, E, nuostata turėtų būti patvirtinta Europoje tam, kad nebūtų e, tų e, laukinių išpirkimo operacijų, kaip kad yra nutikę. Ačiū ponui Paket, o dabar Alde vardu ponas Jean Artui, dvi minutės. Gerbiama pirmininkė, komisijos nariai, kolegos, aš norėčiau pasidžiaugti abiejų bendrapranešėjų puikiai atliktų darbų. Taip pat džiaugiuosi, kad šis Europos stabilumo, finansinio stabilumo mechanizmas dabar bus įtrauktas į Europos teisinę sistemą. Kai buvo bendra valiuta sukurta, niekas negalvojo, kad kils tokia krizė, e, kokią patyrė eurozona. Dėl valstybės skolų ir dėl Graikijos problemų. Būtent todėl reikėjo sukurti tą instrumentą, kurio dėka būtų e, pasidalėjama kai kurių valstybių skolomis. Gerai, kad būtų gerai, jeigu tas mechanizmas būtų įtrauktas į Europos teisinę sistemą. Ir aš labai džiaugiuosi, kad e, pranešėjai čia yra numatę glaudų ryšį su nacionaliniais parlamentais. Europos stabilumo mechanizmo E, kapitalo, pavyzdžiui, sudarimo prasmeje, garantijų teikimo e, srityje. Būtent nacionaliniai parlamentai numatys lėšas ir imsis įsipareigojimų. Ir taip pat norėčiau apgailę stauti dėl štai ko. Šiandien kalbame apie eurozonos e, valdyseną. Ir Kodėlgi dabar, pavyzdžiui, e, euro zonos komisijos e, vicepirmininku negalėjo būti finansų ministras. Be to, aš labai pageidaučiau, kad ES naudotų savo valiutą, kaip kad JAF e, daro tam, kad e, savo interesus kitose pasaulio regionuose apgintų. Aš labai norėčiau, kad euras ateityje būtų panaudotas ekonominiuose, prekybos karuose tam, kad būtų mūsų gyvybiniai interesai apsaugoti. Na ir dar norėčiau pakartoti abiems pranešėjams, nes šiandien buvo žengtas labai svarbus žingsnis. Dėkoju. Ačiū ponui Artui. Ponui Ortosun žodis. Trys minutės. Ačiū. Mes e, sukursime mechanizmą, kuris e, bus e, tarp vyriausybinio pobūdžio, tačiau jis nebus sąjungos ligmens ir dėl to bus labai gaila ir dėl to kils nauja problema. O šiuo požiūriu vaidmuo tektų parlamentui, kalbant apie reformą. Mes turime vadovautis bendro sprendimo prieimimo procedūra, o ne tiesiog pateikti pranešimą ir laikotarpio vidurio įvertinimo pranešimą. Problemą matėme nuo pat pradžių dėl atitinkamų sąlygų,